klausimai bus įtraukti į posėdžio protokolą. Jeigu niekas neišsakys komentarų dėl šių nominacijų iki protokolo tvirtinimo, šie pakeitimai bus laikomi